Okay, so dear colleagues, welcome back. Kolegos, sugrįžtame visi e, į darbą, atnaujinam susitikimą. Vertimas yra suteikiamas e, į prancūzų, anglų, vokiečių, čekų, lat, lietuvių, turbūt pirmininkas turėjo galvoje, rumunų kalbas šiandienos posėdėje. Pirmojo balsavimo e, rezultatus gavote elektroniniu paštu prieš 10 minučių. Dėl tos priežasties aš perskaitysiu mūsų pirmojo balsavimo rezultatus. Pirmas kompromisinis e, pakeitimas priimtas. CA2, CA3, CA4 kompromisiniai pakeitimai visi patvirtinti, taip pat ir 5, 6, 7, 8, 9 patvirtinti, 10 atmestas, 11 patvirtintas, 12 priimtas, 13 priimtas. Toliau e, dešimtojo kompromisinio pakeitimo e, pakeitimai 74, 5, 78, 73 patvirtintas, 76 patvirtintas, 79 atmestas, 81 atmestas, 90 atmestas. Ir dabar galime eiti prie antrosios dalies, kiti pakeitimai. Devintas atmestas, ketvirtas atmestas, keturioliktas atmestas, penkioliktas atmestas, šešioliktas patvirtintas, aštuonioliktas atmestas, devynioliktas priimtas, dvidešimtas atmestas, dvidešimt antras atmestas, dvidešimt trečias patvirtintas, dvidešimt ketvirtas priimtas, dvidešimt penktas priimtas, dvidešimt šeštas priimtas, dvidešimt devintas atmestas, trisdešimtas atmestas, trisdešimt pirmas atmestas, trisdešimt antras atmestas. 31 atmestas 33 priimtas, 35 priimtas, 36 priimtas, 37 atmestas, 41 priimtas, 42 atmestas, 44 atmestas, 45 atmestas, 47 atmestas, 48 patvirtintas. 51 priimtas, 53 atmestas, 54 priimtas, 55 priimtas. 56 pirma dalis atmesta, antra dalis patvirtinta. 57 pirma dalis atmesta, antra dalis priim, irgi atmesta. 59 atmestas, 62 priimtas, 63 priimtas, 64 atmestas, 65 atmestas, 66 atmestas, 67 atmestas, 72 priimtas 77, atmestas 78, priimtas 80, priimtas 82, priimtas 85, priimtas 87, atmestas 88, atmestas 89, atmestas 91, atmestas 93, atmestas 94, atmestas 101 e, priimtas, 102 priimtas, 104 priimtas, 106 priimtas, 108 atmestas. Tokie yra mūsų pirmojo balsavimo raundo rezultatai. O dabar galime pereiti prie antrojo balsavimo raundo šiandien. Čia jūs balsavimo sąrašą esate prašomi persiųsti e, galutiniam balsavimui su pakeitimais. Vienas balsavimo uh, E, biuletenis yra galutiniam variantui. Mes turite pasirašyti kiekvieną puslapį biuletenio. Nusifotografuokit e, arba nusiskanuokite tuos e, dokumentus, tą balsavimo biuletenį ir atsiųskite jį elektroniniu paštu Europos parlamentui. 18.05 oficialiai e, turėjo būti balsavimas pradėtas, iki 19 valandos galite balsuoti. Vėliau atsiųsti e, biuleteniai nebus priimti. Kai balsavimas bus pradėtas, jūs gausite elektroninį laišką, kuriuo bus pranešta, kad balsavimas pradedamas. Nariai esantis šiandienos salėje gyvai taip pat turi perduoti balsavimo sąrašus, e, atsiųsti juos elektroniniu paštu 19 val. balsavimo sesija baigsis ir sekretoriatas viską pradės skaičiuoti. Rezultatai bus paskelbti raštu rytoj. O dabar patikrinsime, ar yra kvorumas antrai balsavimo daliai. Todėl prašyčiau kiekvieno šiandien balsuojančio parlamentaro paprašyti žodžio. E, nuotolinio balsavimo programinėje įrangoje aktyvuokite atitinkamą mygtuką. Jūs e, prašydami balso pademonstruosite, kad esate ten ir mes suskaičiuosime, kiek yra narių, ar yra minimalus skaičius. Matau, kad kolegų yra daug. Some... Rankų kelimo mygtuką daug kas spaudžia. Dar ir salėje turim žmonių. Ir dabar matau, kad kvorumas tikrai yra. Labai ačiū visiems. Patvirtiname, kad reikalingas kvorumas yra pasiektas ir galime toliau balsuoti. Noriu atkreipti dėmesį, kad balsavime dalyvauja pakaitiniai nariai ponė Schneider, vietoj Maginės Mark Tarabella, vietoj Marija Noihl, Paul Holmgren e, balsuos vietoj Beno Abitų, Hazekamp balsuos vietoj ponios Palop, o Pone Vautmans pakeis e, pona Čiolos. Balsuoti pradedame. Nepamirškite, kad per antrąją galutinę balsavimo dalį iki 19 valandos turite persiųsti balsavimo sąrašą atitinkamu elektroniniu adresu. Taigi, dabar galime pereiti prie aštuntojo darbo atvarkės punkto – ir aš pereisiu į savo kalbą. Mėly kolegos, dabar e, mes svarstome e, pirmojo trialogo e, parengtą pranešimą dėl perinamojo laikotarpio nuostatų. Praėjusi trečiadienį įvyko tas pirmasis trialogas kolegė Katainen ir aš pats dalyvavome jame. Taip pat dalyvavo šešėliniai pranešėjai ir mes patvirtinome trialogų procedūrą su taryba ir komisija. Kad, pone Katainen, ar jūs prisijungusi? Tokiu atveju aš suteiksiu žodį jums. Pakalbėkite, papasakokite mums, kas įvyko per pirmąjį trialogą, prašom. Dear colleagues. Mėly kolegos, norėčiau visų pirma padėkoti Jums už ryštingą paramą šiam svarbiam pranešimui abiejose balsavimuose komitete ir plenarinėje sesijoje, kurie vyko šį mėnesį ir parlamentui suteikti plat, platus įgaliojimai, kuriuos paremė 80 procentų parlamento narių dėl šio teisės akto. Tai turėtų užtikrinti Europos žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriaus e, didesnį teisinį tikrumą, nes jis ypač nukentėjo dėl COVID katastrofos. Noriu padėkoti parlamento tarnyboms už lankstumą ir atsidavimą darbui, už galimybę dirbti ir pasiekti pažangos, svarstant šį svarbų teisės aktą pagal numatytą darbų tvarkaraštį, tikrai ypatingomis sąlygomis. Praėjusį trečiadienį e, nuotoliniu būdu įvyko pirmasis trišalio dialogo susitikimas su e, taryboje pirmininkaujančios valstybės atstovais ir e, komisijos atstovais, tai jis vyko pozityviai ir konstruktyviai. Kaip žinote, abi e, teisėjų kuros institucijos bei komisija yra pasiryžę ieškoti e, teisingo ir konstruktyvaus subalansuoto sprendimo iki birželio pabaigos sutarėme dėl bendrų darbo plano ir dėl techninės ekspertų grupės darbo plano, kuri aktyviai dirbs per kitas tris savaitės iki kito trišalio dialogo susitikimo, kuris yra numatytas e, Brželio 16-ąją. Abi e, įstatymų kūrimo institucijos e, akcentavo komisijai kaip svarbu gauti abiems institucijoms aišku planą apie tai, kaip atrodytų dviejų metų perinamasis laikotarpis e, techninių požiūrių ir teisinių požiūrių. Bendrai sutarėme, kad e, senos taisyklės, nauji pinigai bei testinumas e, turi būti svarbiausi, tačiau turime reaguoti į pasikeitusią, rinkoje pasikeitusią situaciją E, tai atsispindi parlamento pozicijoje ir aš, kaip pranešė, tai, e, su, susiformal, tai labai aiškiai pasakiau per trišalio dialogo susitikimą. Tikiuosi, kad, e, kad darant spaudimą taryba ir komisija ras reikalingo lankstumo peržiūrėti šį teisės aktą ir atsižvelgti į naują susidariusią situaciją ir kad me, mums pavyks susitarti dėl šios svarbaus teisės akto iki birželio pabaigos. O kalbant apie DFP, e, mūsų e, nuomonės yra tos pačios dėl e, to, kad skaičiai bus svarstomi vėlesnėme etape. Tai tiek būtų iš manęs. Ačiū. Thank you very much, um, Elsie, for your... Ačiū, Elsi, už šią ataskaitą. Tada klausiu, ar kas nors iš kolegų ar šešėlinių pranešėjų norėtų dabar pasisakyti. Ar norėtumėt perduoti kokią nuomonę e, komis, e, pranešėjai Katainen? Kreipiuosi ir tuos, kurie esate salėje, ir tuos, kurie mane stebite per e, nuotolinį ryšį. Paspauskit mygtuką, keliate, kad kelite ranką. Matau, kad kolega Ropė nori pasisakyti, prašom. Ačiū gerbiamas pirmininkė, labas vakaras. Tai iš tikrųjų labai ačiū sudarytas <clears throat> galimybė šiandieną dalyvauti posėdyje ir ačiū vertėjams. Na, tikrai noriu padėkoti kolegijai Katainen už tą darbą, kurį jinai darė iki e, trilogų ir per trilogą bandė parlamento e, pozicijas e, apginti. Aišku, šiek tiek liko na, nežinomybė dėl dviejų metų, tikrai šitoj srity reiktų padirbėti nes mes turbūt jau šiandieną jaučiam kad vienais metais pereinamasis laikotarpis ko gero neapsiribos tai parlamento ta pozicija kad parlamentas jau e, susitaręs dėl to kad gali būt pratęsta dviem metams tai reiktų surasti formulę tiek komisijoje tiek taryboje na ir žinoma šiek tiek apgailestauju kad nebuvo pritarta išorinei konvergencijai bet bet kokiu atveju yra įsipareigojimai kad 20 e, metais tiesioginės išmokos turi būti ne mažiau kaip 196 eurai už hektarą. Tai šitie, dėl šitų skaičių aš tikiuosi, kad bus išsakyta nuomonė ir pozicija ir mes galėsim turėti tuos įsipareigojimus įvykdytus. Na ir svarbu labai tai, kad kaip rytoj bus pristatyta e, daugiametė finansinė perspektyva ir iš tikrųjų manau, kad šiuo, šiuo atveju, kada pergyvenom krizę tai visi, tai iš tikrųjų turbūt, e, na, e, tikėk, tikimės, kad e, bus atsižvelgta į tai ir žemės ūkiui nebus mažinamas finansavimas tiek perinamajam laikotarpiu, tiek 21-27 metam. Tai visiems linkiu sėkmės ir gero, gero darbo. Labai ačiū, kolega Ropė. Kolegė Aguilera, prašom. Gracias, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ir aš už galimybę pasisakyti. Pone Katainiai puikiai apibendrino pirmą trišalio dialogo susitikimą. Norėčiau dar kartą pasakyti štai ką. E, noriu pabrėžti, kad yra kai kurių pakeitimų, kuriuose kalbama apie krizės mechanizmą ir apie klausimus susijusius su reforma, tačiau buvo pateikti pakeitimai šiais klausimais, kuriems pritarėme komitete. Tie pakeitimai ir įgaliojimai suteikti patvirtinti parlamentų yra, tačiau taryba turi uh, prašyti įgaliojimų dėrėtis dėl tų pakeitimų, nes jei to nebus, tai reikštų, kad tarybos įgaliojimuose dėrėtis e, e, nėra tų klausimų, nes mes nuėjome šiek tiek toliau. Manau, kad tai yra svarbu. Tai akcentavau ir posėdėje, komiteto posėdėje, kuomet kalbėjome su ponia Katainen. Ir turime pasiklausti tarybos nuomonės šio klausimu ir paraginti juos įgyti prašyti galiojimų, dėrėtis dėl šių pakeitimų susijusių su krizės mechanizmu. Tai yra labai svarbu kai kuriems sektoriams, kad galėtume dėrėtis ir paskui tikiuosi susitarti. Tai tiek. Labai ačiū poniai Katainin už visą jos darbą. Thank you very much. Then Ačiū. Toliau ponas Sarvama dar paprašė žodžio, prašau. Uh, yes, hello. I just very briefly want. Trumpai norėčiau išsakyti padėką ir išreikšti susižavėjimą ponios Katainė nuveiktų darbų šiomis tikrai išskirtinėmis ir sudėtingomis aplinkybėmis. Ačiū už tai ir linkiu sėkmės toliau tęsiant šį darbą. And then, um, Alvaro Amaro. As... Alvaro Amaro taip pat paprašė žodžio, prašau. Floor is yours. Do you hear me? Yes, we can hear you. Girdite mus, taip girdime. Ačiū. Iš... Pone pirmininkė, mėly kolegos, neturime ko pridurti prie ponios Katainen. Uh, E, komentarų. Lauksime kitų ekspertų susitikimų, kad galėtume įsigilinti į komisijos ir tarybos pozicijas mums svarbiausiais klausimais. Jeigu uh, toliau sieksime dirbti bendradarbiavimo dvasia, e, kaip ir dirbome parlamente, manau, mums pavyks pasiekti gerų rezultatų po šių dėrybų. Ir kaip sakė Peteris, man taip pat atrodo, kad pranešėjos užduotis jie, tikrai nelengva, jai tenka dirbti tikrai sudėtingomis sąlygomis, bet mes visi dirbame e, bendradarbiavimo dvasia. Ir aš manau, kad e, pavyks įtikinti komisiją ypač po rytą įvykusio susitikimo su nujuoju generaliniu direktoriumi. Svarbu, kad komisija žinotų ir manytų, kad mes e, dirbame sunkiai, e, sudėtingomis sąlygomis, gindami mūsų žemės ūkį. Tai svarbu šiuo laikotarpiu, kad galėtume dirbti drauge. Man tik tikrai daro įspūdį ponios Katainen ryštingas gebėjimas dirbti šiomis aplinkybėmis. No request. Ačiū, nėra daugiau kitų prašymų, e, prašančių žodžio. Ačiū, Elsi Katainen. Ir dabar galime pereiti prie devintojo mūsų darbo tvarkės punkto kiti klausimai. Ne, Elsi paprašė žodžio dar kartą, prašau. Thank you, Chair. Just to be. Ačiū. Trumpai. Dėkoju visiems kolegoms už paramą. Man atrodo, kad mūsų tikslas dabar yra užbaigti šį svarbų dosiją laiku, kad suteiktume teisinio iškumo ūkininkams. E, išornė konvergencija, apie kurią kalbėjo ponas Ropė. Noriu čia šitą paaiškinti, reikia gerbti komiteto plenarnėme posėdėje ir plenarnėme posėdėje patvirtintą poziciją, nes ta pozicija yra pagrindinis mūsų dokumentas trilogose, tai yra mūsų gairės. E, kaip ponas Agileras sakė, aš visiškai sutinku, kad e, teisės aktai ir tikslai turi būti lankstus, mes turime atsižvelgti ir į dabartinę korona krizę. O tai ir yra padaryta. Ačiū. Ačiū. Ačiū Elzi ir perinam prie mūsų darbo tvarkės devinto punkto. Kiti klausimai. Daniel Būda nori pasakyti. Daniel Būda nori kalbėti. Prašom. Președinte, doar o foarte scurtă intervenție legată de. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai trumpai dėl ponios Katainų prašymų. Mes labai palankiai žiūrime į atliktą darbą ir yra labai svarbu, kad e, šis pranešimas būtų aptartas, išnagrinėtas kaip galima greičiau ir patvirtintas uh, E, ūkininkai laukia naujienų ir mes turime kuo greičiau jiems e, suteikti žinių, kad jie pajustų užtikrintumą. Komisijos e, pirminėme pasiūlyme nebuvo išmokoms pereinamojo laikotarpio numatyta, tačiau tai buvo įtraukta į pranešėjos projektą ir aš jai už tai labai dėkoju, todėl kad mūsų žemdirbėms reikia pagalbos ir iš ES, ir iš kitur. Ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti dėl kitų klausimų? Čia salėje? Ar namuose esančių narių tarpe? Taip atrodo, nėra, niekas nenori kalbėti. Tada grįžtam prie dešimto darbo tvarkės punkto. Kitas posėdis įvyks Birželio antrą dieną. E, nuo 9 iki 11 valandos ateis komisijos narys Hanas ir kalbėsime apie biudžetą, jo formavimą ir panašiai. Ir tada Birželio antrą dieną turėsim galimybę su komisijos nariu Hanu e, biudžeto komitetu padiskutuoti. Feuches, äh, Ja, ne, bevor ich es vergesse, ja. Kol nepamiršau. Šiandien dar vyks koordinatorių posėdis. E, e viskas e, koordinatoriams yra pasiūlyta elektroniniu paštu, e, paštu. Ir jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti šioje posėdžio dalyje, tai mes posėdį baigiame. Linkiu visiems gero vakaro susitiksim e, ne vėliau, ne vėliau, kaip birželio antrą dieną 9 val. Dėkoja pirmininkas technikams, vertėjams, sekretoriatui. Šiandien viskas sklandžiai vyko. Gražaus vakaro.